Good afternoon. I'm a nice and gentle uh, first vice chair. Labadiena. E, kaip vicepirmininkas, pirmasis vicepirmininkas, e, skiriu jums dešimt minučių e, pasirengti posėdžiui. Ir dabar noriu informuoti, kad biudžeto komiteto posėdis prasideda. Pirm, Pirmiausia, tvirtiname darbo tvarkę, jei niekas neprieštrauja, laikysime darbo tvarkę patvirtintą. Pirmininko pranešimai. Norėčiau, e, naudodamasis progą, šiltai pasisveikinti su gerbiamų narių iš nacionalinių parlamentų, e, iš Mianmaro ir Šrilankos nacionalinių parlamentų narių delegacija, kurie atvyko čia pasižiūrėti, kaip mes dirbame. Kitų pirmininko pranešimų nėra. Posėdžio, įvykusio posėdžio protokolo tvirtinimas, jei niekas neprieštarauja, laikysime tą protokolą patvirtintų. Ir dabar prasidės balsavimas. Turime balsuoti dėl trijų nuomonių šią popietę. Pirmoji nuomonė dėl programos Horizontas 2020 įgyvendinimo vertinimo, atsižvelgiant į jos tarpinį vertinimą bei devintosios bendrosios programos pasiūlymus. Ponas Torvats yra pranešėjas šios nuomonės. Ar, ar norite ką nors pasakyti? Ne. Ačiū. Turime patikrinti visų pirma E, elektroninio balsavimo sistemą. Balsuokite. Baigiame. E, viskas gerai. Ir dabar iš tikrųjų balsuojame. Pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Septintasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė susilaikė, pritarta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Keturioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Penkioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šešioliktas pakeitimas kas už, prieš Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 17 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Trečiasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 21 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Ketvirtasis kompromisas su pakeitimu žodžiu, kurį teikia pranešėjas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtintas. 25 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmestas. 26 pakeitimas kas už? Kas prieš? susilaikė pritarta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtintas. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtintas. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtintas Patvirtintas. 31 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinsime, kai balsavome. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Trylika už, trylika prieš, vienas susilaikė, taigi atmestas. Inge, kur jūsų kortelė? No, well, sí. He estado pulsando. Aš spaudžiau mygtuką, bet jis neužsidegė. So then it's, it's clear. It's clear. And I hope you don't, don't think I'm biased tuomet viskas aišku. Tikiuosi, kad jūs nelaikysite mano elgesio šališku, bet ponia Gresler jau buvo salėje ilgą laiką. 32 pakeitimas atkrenta. 33 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. 34 už, prieš, susilaikė. Patikrinkime, kad balsavome. The vote is open and the vote is closed. Prašau balsuoti, balsuoti baigiame. Patvirtinta 15 už 12 prieš. Pirmasis pakeitimas. Konstatuomos dalies punktai. Kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtintas. Antrasis pakeitimas už, prieš. Susilaikė atmestas. Dabar balsuosime dėl nuomonės su pakeitimais elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 27 balsavus už, 2 prieš. Sveikiname pranešėją. Kita nuomonė, dėl kurios balsuosime, tai dėl ES sanglaudos politikos pagrindinių elementų po 2020-ųjų. Nuomonės autorius ponas Olbrecht. Pone Olbrecht, ar jūs norėtumėte ką nors pasakyti? Ne? Tuomet pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. Penktas e, pakeitimas už. Atsiprašau, sako pirmininkas, antrasis pakeitimas praleidau. Kas už antrąjį pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė. Neaišku, man atrodo, kad pritarta, bet pasitikrinkime. Prašau balsuoti, balsuoti baigiame. Atmestas. 13 už 15 prieš. Penktas pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. Antras kompromisas už. Prieš. Susilaikė patvirtintas. Aštuntas atsiimtas. Devintas atkrenta. Dešimtas atsimtas. Trečias kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtintas. Keturioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 15 atsimtas. 16 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 17 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 18 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 19 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 20 pakeitimas su pakeitimu žodžiu, kurį tik pranešės kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais elektroniškai. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 26 balsavus už, 3 prieš. Sveikinimai pranešėja pona Olbricht. Is, uh... Ir paskutinis balsavimas, kuris mūsų laukia šiandien per, dėl perkelimojo sąjungos sistema, pranešėjas ponas Depri. Jo nėra, ne, jis yra. Pone Depri, ar norite pasakyti ką nors? Mr. Depri. Pone Depri. No, you don't, you don't want to say. Enough has been said about this. Pakankamai jau pasakyta šią temą, tuomet balsuokime. <clears throat> Amendment 1, those four. Pirmas pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. Antras, kas už, prieš susilaikė atmestas. Balsuokime kartu nuo 66 iki 230 pakeitimo kartu. Ar kas nors prieštarautų tokiam pasiūlymui? Ne, taigi balsavimas už visus šios e, straipsnius, kas už prieš susilaikė atmestas. Atmesta. 68. Kas už? prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai, pradame balsavimą. Baigiamą balsavimą. Patvirtinta. Patvirtinta 15 už, 13 prieš, 1 susilaikė. 69 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 72 kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniškai, pradedame balsavimą. Dar trūksta dviejų balsų. Baigiame. Atmesta. 19 prieš 10 už. 75 kas už, prieš susilaikė, atmestas 77 už, prieš susilaikė, atmestas 84 kas už, prieš susilaikė, atmestas 99 kas už, prieš susilaikė, atmestas 107 ir 108 yra identiški kartu, kas už juos prieš susilaiko atmesti. 117 kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai, pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtinta 15 už, 14 prieš. 119. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Manau, ta pati dauguma, bet pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame balsavimą. Baigiame. 16 už 12 prieš patvirtinta. 121. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtintas. 123. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 137. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtintas. 141. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Gal pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Patvirtinta 15 už, 14 prieš. 145 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 149 kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 160. E, jis buvo atsimtas, aš atsimu. 190 e, ir 191 kartu, nes jie identiški, kas už, prieš, susilaikė, atmesti. 194 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 208 ir 209 yra identiški. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesti. 216 ir 217 yra identiški. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesti. 222. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesti. Atmestas. 223, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtintas. Balsuokime dėl konstatuojimų dalių nuo 12 pakeitimo iki 65 kartu. Ar kas nors prieštarauja? Ne, taigi balsuokime dėl jų, kas už prieš, susilaiko, atmesti. Toliau kiti, kitos konstatuomosios dalys. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. Keturioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man rodos, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame balsavimą. Trūksta vieno balso. Baigiame balsavimą. Atmesta. 17 prieš 9 už. 22 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas. 27 kas už, kas prieš susilaikė patvirtintas. 29 kas už, kas prieš susilaikė patvirtintas. 34 kas už, kas prieš susilaikė patvirtintas. 36, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. 39 ir 38 yra identiški. Kas už, prieš, susilaikė, atmesti. 41. Kas už, kas prieš, susilaikė. Turiu pasitikrinti, nes neaišku. Buvo tam tikrų nesutarimų partijos, partijų viduje. Taigi baigiame balsavimą. Atmesta. 17 prieš, 12 už, vienas susilaikė. 44. Kas už? Prieš, susilaikė, atmestas. 49 buvo atsimtas, 53. Kas už? Prieš, susilaikė patvirtintas. Pasitikrinkime dėl 53 mm, pakeitimo elektroniškai. Pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. 14, 14, 2 susilaikė, taigi atmesta. E, trečias pakeitimas. Nurodomosios, Nurodomosios dalies punktai. Atmestas. E, trečias, ketvirtas atmesti, taigi kartu balsuokime nuo penkto iki aštunto. Atmesti. Dabar dėl viso pakeisto pranešimo balsuokime dėl jo. Pradame balsavimą. Baigiame balsavimą. Patvirtinta 25 už, 4 prieš, vienas asmo susilaikė. Dėkuoju, mm, sveikinu mm, poną Deprė. Taigi tiek dėl balsavimo. Septintas punktas buvo atidėtas. Taigi dabar baigiame posėdį ir pratęsime toliau posėdį kartu mm, su dalyvaus kartu ir AFET ir DV komitetai vėliau. Dėkuoju. Yes, we have a lot of time to reorganize it. <laughs> Laiko yra tikrai daug organizaciniams klausimams. Taigi, posėdį pratesime pusę šešių.